kolegoms komisijos nariui, e, taip pat pirmininkavusiai Airijai už visų darbą rengiant šį dokumentą. Ačiū. Pirmininkas diskusijos baigtos. Balsavimas yra numatytas šiandien 12 val. Dabar perėsime prie kito darbo tarkės klausimo. Diskusijos dėl Augustin Diezdemera Garcia Consegra pranešimų dėl trečiųjų šalių, kurių piliečiai kirstami išornės sienas privalo turėti vizas. Aš suteiksiu žodį pranešėjui, ponui Dijas. Muchas gracias, señor presidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes nuėjome ilgą kelią nuo to laiko, e, kai nagrinėjome šį dosiją. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie aktyviai veikia. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, taip pat norėčiau padėkoti komisijai už pasirengimą eiti į kompromisus. Norėčiau padėkoti tarybai, e, įvairioms pirmininkavusioms valstybėms, e, nuo Lenkijos iki dabar pirmininkaujančios Lietuvos. Taip pat norėčiau padėkoti įvairioms e, parlamento tarnyboms o ypač piliečių laisvių komitetui. E, Dėrybų procesas vyko beveik dviejus metus, įvyko aštuoni trialogo susitikimai, aštuoni šešėlinių pranešėjų susitikimai. Tai rodo, kokia sudėtinga tai yra tema, bet kita vertus įrodo, kad ir e, svarbi yra šita tema. Birželio 25 dieną mums pagaliau pavyko susitarti tarp įvairių frakcijų. E, ir pasiekti konsensuso su e, pirmininkavusią Airiją. Ir e, galiausiai to, ta, tas konsensusas buvo patvirtintas taryboje Liepos 18 dieną. Norėčiau visiems padėkoti už tą e, e, galimybę siekti vieningos nuomonės, bet taip pat ir už skirtingas nuomonės, nes skirtingos nuomonės praturtina diskusijas. Taip pat norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti komisijai. E, Aš e, norėjau, kad mes būtume e, radę e, tokį griežtesnį konsensusą, tačiau taip pat norėčiau padėkoti už tarybos jautrumą, už, norėčiau padėkoti dabartiniai pirmininkaujančiai valstybei, kuris suprato, kad tai yra svarbus teisės aktas. Mes čia kalbame apie ES vizų politiką, bandome ją stiprinti, daryti ją solidaresnę, geriau apsaugoti savo piliečių teises. Mes susidurėme su sudėtingu iššūkiu, tačiau nepaisant to, manau, mums pavyko e, atsižvelgti į vairias įmanomas sąlygas, problemas ir rasti atsaką, kuris garantuotų e, vienodą visų ES piliečių traktavimą. Ir Todėl yra labai svarbu, kad mes taip pat atsižvelgėme ir į ES užsienio politikos e, prioritetus. Mums pavyko pasiekti e, atitinkamo, e, atitinkamos pažangos, pavyzdžiui, suteikiant vizą lėktuvų ir laivų įguloms, taip pat suteikiant vizą pabėgėliams dėl jų ypatingo statuso Taip pat e, mes e, daug diskutavome apie atsekamumo e, procesą ir tos diskusijos galbūt šiek tiek nuėjo į antrą planą, tačiau nepaisant to, jos yra labai svarbios, nes jos duoda atsaką įvairioms kasdienėms problemams, su kuriomis mes susidurėme. Taip pat mes dėjome labai daug pastangų, kad rastume sprendimą, kaip būtų galima pagerinti atsakamumo priemonę. E, mums reikia geresnio geresnių priemonių, e, taikant abipusiškumo principą, mums reikia ieškoti solidaraus atsako, kaip galėtume vienodai traktuoti visus ES piliečius. Aš suprantu, kad kai kurie piliečiai yra susirūpinę, kad e, šis teisės aktas turės įtakos sutartims e, su trečiosiomis šalimis, tačiau nepaisant to mes turime apsaugoti visų pirma savo piliečius. At duoti atsaką mūsų piliečių problemoms. Tačiau e, tuo pačiu mes nesiekėme konfrontacijos su trečiosiomis šalimis. Taip pat mes bandome išsaugoti tuos įgaliojimus, kuriuos Lisabono sutartis e, suteikė Europos parlamentui. E, ir nepaisant naujosios deleguotųjų teisės aktų tvarkos, mes turime e, suteikti susudaryti galimybę, kad teisėje kuros mechanizmas vyktų svarbiai ir kad jis priklausytų nuo sprendimo, kurį reikia priimti. E, ir todėl e, reikia pabrėžti, kad šiam pranešimui pritarė e, didžioji dauguma parlamento narių. Jeigu prisiminsime, kas įvyko 2011 metais, mes tuomet tarsi nustatėme e, tarsi tokią raudonąją giją, kuri yra susijusi su solidarumu, su abipusiškumo principu ir todėl šiandien mes galime kalbėti apie susitarimą e, kuris galėtų būti geriausias įmanomas atsakymas į tas problemas, kurias nagrinėjame daugiau nei dviejus metus. Dėkoju komisijos vardu kalbės komisaras Mimica. Much, Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai. Europos komisija puikiai supranta šio dosie svarbą ir jautrumą, ypač dviejų mechanizmų, kurie yra numatyti pakeitimo pasiūlyme laikinas sustabdymas ir abipusiškumas. Aš iš esmės manau, kad tai leidžia užtikrinti bendrinės vizų politikos e, efektyvumą ir valstybių narių solidarumą. Europos komisija labai glaudžiai bendradarbiavo su pirmiausiai šalimis ir su parlamentu. Tai leis pasiekti kompromisą ir sukurti e, teisiškai gerus mechanizmus. Aš noriu padėkoti Dijas Demera už dėtas pastangas siekiant kompromiso ilgose ir sudėtingose dėrybose. Bet per tas dėrybas e, visuomet e, buvo išlaikytas bendradarbiavimo, spirit, e, bendradarbiavimo dvasia tarp pranešėjų, šešėlinių pranešėjų ir komisijos. Tiesą sakant, mums pavyko užbaigti šias ilgas dėrybas. Du mechanizmai, kuriuos mes vertiname kaip pagrindinius e, šio mechanizmo elementus, yra išlaikyti. Vizų panaikinimo sistema turi būti tokia, kad jie nebūtų galima piknaudžiauti, bet to jie turi užtikrinti, kad visi ES piliečiai būtų traktuojami vienodai mūsų trečiųjų šalių partnerių. Laikino sustabdymo mechanizmai visų pirma užtikrins, kad mes galėtume tęsti vizų liberalizavimo dėrybas žinodami, kad kai bevizis režimas bus suteiktas vienos, trečiosios, vienos ar kitos trečiosios šalies piliečiams, ta valstybė ar tas regionas nebus traktuojama specifiškai, išskirtinai, tai bus bendroji įprastinė sistema. Mes manome, kad tai užtikrins galimybės e, užkirsti kelią piknaudžiavimui bevizių e, režimu. E, Tai padidina mūsų vizų sistemos patikimumą. Bet taip pat aš galiu pasakyti, kad Europos komisijos e, š, vertinimas šio kompromiso, kurį šiandien aptarėme atžvilgių, yra įvairia pusiškas, gana kontroversiškas. Europos komisija yra šiek tiek nusivylusi dėl to, e, koks pavydalas yra pasirinktas abipusiškumo mechanizmui. Europos komisija negali sutikti su dabartinio mechanizmo pasiūlymu, nes mes rimtai abejojame dėl jo legalumo ir efektyvumo. Norėčiau porą žodžių dėl to pasakyti. Iš principo, E, deleguotojų aktų įgyvendinimas negali būti e, pagrindas e, vienodiems sprendimams priimti. Turi būti įmanoma įgyveninti deleguotosius aktus numatytus tame pačiame teisės akto tekste, bet skirtingiams mechanizmams. Šiuo atveju taip nėra. Kompromise per dviejų metų laikotarpį bet koks sprendimas būtų priimtas e, pritaikant įgyventinimo teisės aktą, o po dviejų metų procedūra būtų e, perkelta į deleguotosius teisės aktus. Su tuo Europos komisija negali sutikti. Be to, šios priemonės pobūdis neleidžia, kad būtų pritaikyti deleguotieji aktai. Abipusiškumo mechanizmas yra skirtas konkrečioms valstybėms, kurioms piliečiams nereikia vizos apsilankyti ES ir e, kuris įveda e, prievolę turėti vizą vienai ar kitai ES valstybės nariai. Europos komisijos priemonė e, dabar susideda iš laikino nukrypimo nuo reglamento skirto vienai ir kitai valstybei nariai ar trečiai šaliai. Todėl mes norime, kad šis reglamentas nebūtų, ver, ne, nebūtų taikomas kaip bendra priemonė, kaip kad reikalavimo sutartyje. Kalbant apie formas, formą, apie pavydalą, mes turim suprasti, kad jis nėra tiek svarbus kaip politinė priemonė, politinis tikslas užtikrinti abipusiškumą. Šis mechanizmas e, nebus veiksmingas, jis per pirmuosius dviejus metus Europos komisija gali priimti tik tai gyventinimo sprendimą, pagal kurį bus laikinai sustabdytas e, e, vizų bevizis režimas tam tikroms valstybėms narėms su kai kuriomis išimtis, pavyzdžiui, diplomatiniams pasams. Todėl ketvirtadienio balsavimui pasibaigus ir atitinkamiems svarstymams taryboje pasibaigus aš turėsiu išreikšti E, komisijos formalų pareiškimą. Europos komisija džiaugiasi parlamento ir tarybos pasiūlymu e, pakoreguoti 2001 m. 0135 E, sprendimą, e, kurio tikslas yra pagerinti vizų politiką ir užtikrinti daugiau solidarumo tarp valstybių narių. Tačiau Europos komisija apgailę stauja, kad įgaliojimai suteikti Europos komisijai, e, kuriant abipusiškumo mechanizmą, yra komisijos nuomonė nesuderinami su 219 ir 291 sutarčių straipsniais, turiu galvoje ES veikimo sutartį. Todėl Europos komisija pasilieka teisę pasirinkti pasinaudoti sutartyje numatytomis priemonėmis, kad šis klausimas būtų išaiškintas Teisingumo teisme. Ačiū pirmiai. Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Przechodzimy do mówców w imieniu grup politycznych. Ačiū, panu komisarui. Dabar politinių frakcijų vardu žodį suteiksiu poniai Veronik Matija. EPP. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, kolegos. Šiandien aš norėčiau šiltai pasveikinti kolegą Augustin Dijas Demerą. Jis e, priminė e, dėrybų rezultatus, jis pasiekė labai gerų rezultatų ir dėkoju jam už e, darbo koordinavimą, siekiant esminės reformos. Visą tai pavyko padaryti, nepaisant didelio spaudimo ir trinties patirtos per dėrybas. Šis pranešimas leis mums geriau valdyti Europos vizų politiką. Iki šiol mes neturėjome pakankamai priemonių reaguoti į e, trečiųjų šalių e, vizų režimų pokyčius. Dabar, turėdami šį dokumentą, mes galėsime kartu reaguoti ir pasmerkti valstybę, kuri e, reikalauja vizų iš vienos ar kitos valstybės narės. O mes tuo tarpu tos šalies piliečiams leidžiame keliauti be apribojimų. Šis abipusiškumo principas, kurį mes dabar įvedame, yra esminis. Jis e, e įprasmina Europos sienų e, kontroliavimo mechanizmą ir E, be to, pagal tą mechanizmą mes galėsime laikinai suspenduoti vizų išdavimą trečiosios e, šalies piliečiams, e, iš kurios įgauname per daug prieglopščio prašymų. Nebūkime per daug naivus trumpalaikio gyvenimo vizų prašymai yra e, dažniausiai susiję su prieglopščio e, prašymu ir e, mes turime suprasti, kad kai kurioms valstybėms narėms, kai kuriuose valstybėse narėse taikomi pirmininkas prašo kalbėtojas kalbėti lėčiau. Zbyt szybko pani mówi dla tłumaczy. Bardzo... Nes vertėjai jūsų nebegali išversti. Ši reforma taigi leis teisingai realistiškai valdyti mūsų vizų politiką, e, kad užkirstume kelią piknaudžiavimams. Bardzo proszę następną mówczynią w imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów. Dabar socjalistų ir demokratų frakcijos vardu, ponė Fajon. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos, aš esu labai nusivylusi, kad mes šiandien kalbame apie šį pranešimo projektą. Šiame pranešime bandoma e, nubrėžti ateities vizų politiką, tačiau pamirštame e, apie tą. E, apie e, tai, kokias teises Europos parlamentas turi bendro sprendimo procedūroje. E, pra, praeitie mes e, patyrėme tarybos spaudimą, todėl aš nesuprantu, kodėl pranešėjas, su kuriuo taip puikiai bendradarbiavau, bendradarbiavau paskutinį, e, paskutinę minutę nusprendė kalbėti apie deleguotusius teisės aktus, kalbant apie e, neribotą e, laikiną vizos sustabdymą. E, E, juk tai gali būti priemonė, kuria bus, naud, naud, kuria bus naudojamasi kaip politinė priemonė. Aš čia, pavyzdžiui, galvoju apie vakarų Balkano šalis, e, nes tų šalių pilie, piliečiams vizų režimo panaikinimas buvo istorinis e, žingsnis. Taigi dabar mes ne tik pažeisime ES piliečių teises, bet taip pat ir e, tai turės neigiamos įtakos mūsų kaiminystės politikai. E, E, todėl aš negaliu pritarti e, sprendimui vėl įvesti vizų režimą Vakarų Balkano šalims, nes tai būtų žingsnis atgal. Mes e, čia netgi nepaisome demokratinės priežiūros taisyklių. Ta pati galiu pasakyti apie abipusiškumo principą. Mūsų teisės tarnyba kvestionuoja šį principą dėl e, deleguotojų ir gyvendimo teisės aktų e, e, patvirtinimo. Taip pat mes girdėjome, kad komisijos e, jausmai tokie yra nevienareikšmiai. Manau, kad e, siekiant abipusio vizų režimo panaikinimo, pavyzdžiui, tarp Kanados ir Čekijos Respublikos, aš galiu pasakyti, kad e, tai niekada neįvyks, nes atitinkamos vyriausybės buvo pasakęs, kad e, santykiai su strateginiais partneriais yra didžiausias prioritetas ir tai yra didesnis prioritetas negu e, vizų režimo panaikinimas. E, todėl aš nemanau, kad kažkas bus daroma e, santykiuose su, kana, su Kanada arba JAF, o tai yra šalis, kurios šešioms ES valstybėms narėms dar taiko vizų režimą. E, Gerbiami kolegos, aš norėčiau Jūs paraginti balsuoti prieš šį pranešimą ir padaryti viską, kad antrojo svarstymo metu mes galėtume pasi, e, pasinaudoti Europo, e, Europos parlamento kompetencijomis, kurias mums suteikia Lisabono sutartis, taip pat ir vizų politikos rytyje. Tai yra ypatingai jautrus klausimas susijęs su mūsų piliečiais ir e, su jų pagrindinė teise ir laisvė, tai yra laisvė keliauti. E, tai yra e, susiję taip pat su mūsų jaunimu ir jo perspektyvomis, nes dabar jaunimas nebeturi perspektyvų e, bet tai yra ta visuomenės dalis, kuri daugiausia keliauja. Šis sprendimas, šis pranešimas yra e, blogas mūsų e, ES piliečiams, jis yra blogas taip pat ES kaiminystės politikai. Mes turime prisijimti atsakomybę balsuodami už e, šį pranešimą e, ketvirtadienį. Jeigu mes jį patvirtinsime, mes ir toliau kelsime grėsmę e, laisvam mūsų piliečių judėjimui. Dėkoju. Alde frakcijos vardu pasisakys ponė Cecilija Vekstrom. Uh, from... Noriu atsiprašyti, nes buvo pateiktas klausimas. Ponas Obermeier iškėlė mėlynąją kortelę. Jis norėtų užduoti klausimą poniai Fajon ar. Pone Fajon, ar jūs e, pakla... sutiksite atsakyti į pono Obermeier klausimą? Den, um, ähm, ich möchte mir erlauben, die Frau Vorrednerin. Dėkoju, norėčiau užduoti du klausimus e, poniai Fajon, nes ji taip pat yra iš vakarų Balkanų vienos iš šalių. E, ji kalbėjo apie vakarų Balkanų atsiverimą, tai yra apie vizų režimo supaprastinimą, todėl norėčiau jūsų paklausti, ar jūs. E, kalbate apie situaciją, ar jūs stebėjote situaciją prie vakarų Balkanų valstybių sienos, pavyzdžiui, su Austrija, su šalimi, iš kurioje aš esu atvykusi, yra šimtai e, autobusų, kuomet į, atseit į Austriją atvyksta turistai iš vakarų Balkanų, bet paskui tie balto, e, autobusai išvyksta e, tušti. Ar jūs įsivaizduojate, kas čia vyksta, ar jūs galite įsivaizduoti, ką, ką, kas tai reiškia, pavyzdžiui, Austrijos gyventojams? Dėkoju, gerbiamas kolega Obermeier, kad jūs suteikėte man galimybę konkrečiai atsakyti jūsų klausimą. Aš turiu labai konkrečius duomenis, aš nagrinėjau paskutinę Frontex ataskaitą E, jūs esate laimingas, kad esate iš to šalies, beveik, kurioje beveik nėra problemų. Austrijoje beveik nėra e, pabėgėlių iš vakarų Balkanų. Jūsų sistema yra labai puiki. E, vakarų Balkanų valstybės yra įtrauktos į Austrijos kilmės šalių sistemą. E, yra e, tokių žmonių, kurie iš vakarų Balkanų atvyksta į, nelegaliai atvyksta į, į, į ES valstybės, tačiau tokių žmonių skaičius mažėja ir vakarų Balkanų valstybių vyriausybės padarė e, viską, kad išspręstų šią problemą. Manau, kad mes čia turime nepamiršti europinio solidarumo ir turime ieškoti kitų būdų, ypač kai mes kalbame apie savo kaiminystės politiką, apie savo kaiminės valstybės. Mes turime padaryti viską, kad tos kaiminės valstybės valstybės galėtų kiek įmanoma greičiau eiti Europos link. Ačiū, ponė Vikstrom. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Tai yra labai svarbus pranešimas, nes juo įvedama apsaugos sąlyga leidžianti prireikus suspenduoti bevizį režimą trečiosiom šalims, dėl kurių kai kurios valstybės narės patiria didesnį negu įprasta nepagristų tų trečiųjų šalių piliečių prievraušių prašymų amplūdį. E, tokios apsaugos sąlygos e, siekis atgrasyti ir e, be, kaip ten bebūtų, mes vis tik turime pasiekti bevizio režimo per abipusiškumo mechanizmą. Mes padidiname solidarumą tarp mūsų valstybių ir tuo pat metu duodame labai tvirtą signalą išorės pasauliui, kad visos valstybės narės turi būti traktuojamos vienodai vizų požiūriu. E, dėl komitologijos. Alde frakcija rekomenduoja, kad mes balsuotume šią savaitę, o ne pasinaudotume diskusijomis dėl deleguotojų aktų kaip pagrindų atmesti e, ar užkirsti kelią susitarimui su taryba. O tai susitarimas buvo labai sunkiai pasiektas. Aš norėčiau šiandien pabrėžti, kad mums reikia daugiau solidarumo ir mums reikia pademonstruoti tą solidarumą ir e, mes e, visi kartu turime paspriešinti piktoms išorės pasaulio jėgums. Grupo Verde. Dėkoju. Dabar žalių frakcijos vardu. Pone Ždanoka, trys minutės. Pirmininkė komisarė kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai, ponui Dėjas Demera, už puikų bendradarbiavimą per pastaruosius metus, dviejus su pusę metų. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Dijas Demera už jo asmeninės pastangas parengti ir palaikyti parlamento poziciją, kokią patvirtino Libė komitetas. Deja, dėrybų rezultatai nėra labai teigiami, žvelgiant iš žaliųjų frakcijos pusės. Viena vertus yra padaryta pažanga dėl abipusiškumo principo taikymo. Jūs prisimenate, kad pirminiai pakeitimai, kuriuos pateikė mano kolega Aleksander Alvaro, buvo palaikyti tiek mūsų frakcijoje, tiek ir kitų kolegų, kurie dalyvauja šiandien šiame posėdyje. Aš kalbu apie tą pakeitimą, kuris numatė beveik automatišką vizų režimo pakartotinį įvedimą. E, tačiau jam nebuvo pritarta iki galo. Tačiau e, taryba ketina pritarti dviejų pakopų mechanizmui. Ir komisija pabaigoje E, turės užtikrinti abipusiškumo principo taikymą. Mes suprantame komisijos nepasitenkinimą, tačiau aš turiu pasakyti, kad pažangos vis tiek pasiekta. Kita vertus, mus nuvylė susitarimas dėl laikino vizų netaikymo mechanizmo. Žaliųjų frakcija nesutinka, kad prieglopščio prašytojų skaičiaus padidėjimas gali būti kriterijus taikyti sustabdymo sąlygą. Trečiųjų šalių asmenys teigiamajame sąraše neturėtų būti baudžiami už tos pačios šalies piliečių pastangas pasinaudoti teisę gauti prieglopstį. Be to, mes nepalaikome šio kriterijaus ir galvojame, kad tam nereikėtų įgyvendinimo akto. Jeigu vizų atstatymas bus sprendžiamas bendro sprendimo priimimo procedūra, e, parlamentas turėtų teisę blokuoti ir laikino sustabdymo mechanizmą. Ir deleguotam akte reikėtų paminėti, kad parlamento prerogatyvos yra apsaugotos. Atsižvelgiant į visą tai, mano frakcija negali pritarti e, susitarimui, kuris pasiektas pirmojo svarstymo metu. Eh, la... Ačiū. GUE frakcijos vardu, ponė Erms, pusantros minutės. Dėkoju, ponės ir ponai. Šis reglamentas pasikeis vizos politikos, vizos politika Europos Sąjungoje. Ką aš turiu omenyje? Vizų politika taps spaudimo priemonė E, spaudimo priemonę, pavyzdžiui, vakarų Balkano, e, Balkanų šalims. E, aš nežinau, vienintelis dalykas, ko mums pavyktų pasiekti, galbūt yra solidarumas. Solidarumas tarp e, turtingųjų šalių, pavyzdžiui, Vokietijos ir Austrijos. E, mes turime kalbėti apie problemas, apie Romų problemas, pavyzdžiui, prie Serbijos sienos Romų tautybės žmonės arba žmonės, kurie atrodo panašus į Romų tautybės žmonės, yra sulaikomi be jokios priežasties, neleidžiama jiems lipti į turistinius autobusus. Taip pat Makedonijoje. E, buvo patvirtintas įstatymas, e, kuomet prieglopšio prašymas yra laikomas nusikaltimu. E, Taigi jau matome pasiekmes e, tokio teisės akto, mes matome, kaip pažeidžiamos pagrindinės žmonių teisės ir tam pagrindą sudaro šis pranešimas. Norėčiau paklausti, ar jūs lankėtės e, nors vienoje iš šitų e, šalių. Aš pati buvau Serbijoje ir mačiau žmonės, kurie gyveno šiukšlynę, bet jie gyveno šiukšlynę ne dėl to, kad jie, jiem patiktų ten gyventi, o dėl to, kad jie yra Romų tautybės žmonės ir kad jų jų e, būstai buvo sugriauti su buldozeriu. Taigi ir mes suvokiame, ką mes darome, e, siekdami tokio reglamento. Manau, kad ES pamiršta savo e, žmogiškasias užduotis. Ir todėl aš norėčiau e, e, apeliuoti į parlamento narius ir norėčiau pasakyti, mes ne, neturime pritarti šiam reglamentui, turime jį atmesti. Grazie. E, ora la parola. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį kitiems norintiems pasisakyti, ponas Koelio, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai gerbėmėjai kolegos. Aš turiu keletą pastebėjimų. Pirmiausia, dėl abipusiškumo principo. Aš sutinku, kad visiškas abipusiškumas vizų politikos rytyje turėtų būti mūsų tikslas. Jeigu valstybė narė praneša, kad trečioji šalis nusprendė taikyti vizų reikalavimą to šalies piliečiams, visos valstybės narės turėtų reaguoti bendrai ir bendrai reaguoti į tokią situaciją. ES negali leisti, kad ES piliečiai būtų traktuojami skirtingai, taigi aš sutinku su ponu Dijas Demera dėl šio klausimo. O antras pastebėjimas yra susijęs su vizų taikymo įvedimu arba laikinų e, vizų panaikinimu. Aš norėčiau pabrėžti šio mechanizmo e, svarbą. Šis mechanizmas turėtų būti taikomas tik ypatingos svarbos atvejais, kai e, smarkiai arba staigiai padidėja imigravusių asmenų skaičius arba nepagristų prašymų suteikti tarptautinę apsaugą skaičius. Aš sutinku su ponu Kovačev iš užsienio reikalų komiteto. Uh, kuris pabrėžia, kad šio mechanizmo automatiškai taikyti negalima. Aš sutinku su juo, kai jis teigia, kad vizų išdavimas yra tik vienas aspektas susijęs su, trečių, su mūsų bendradarbiavimu su trečiosiomis šalimis. Todėl laikinas panaikinimas turėtų būti bendro konteksto e, dalis ir neturėtų įtakoti mūsų santykių su trečiosiomis šalimis. Aš sutinku su ponu Dijas Demeru. Mums svarbiausia žengti pirmą žingsnį ir pasiekti bent jau to rezultato, negu kad jokio. Mes turime gauti informaciją ir keisti dabar esamą padėtį. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Dabar Vaidenholzer, dvi minutės. Pone pirmininkė, vienas svarbiausių Lisabono sutarties pasiekimų yra laisvės ir teisės erdvės e, sukūrimas ir taip pat e, e, vidaus rinkos užbaigimas. E, to buvo galima pasiekti tik tai per bendro sprendimo procedūrą. Už, ir visų šitų principų nereikia pamiršti šiandien diskutuojant apie e, tarybos reglamento 2001 metų keitimą vizų režimo supaprastinimas nėra vien tik nacionalinis inter, interesas. Bendroje Latvijos saugumo ir teisingumo erdvėje mes turime remtis vieningą europinę strategiją, todėl čia e, parlamentas, taryba ir komisija turi glaudžiai bendradarbiauti. E, dėl saugumo e, E, dėl vidinių, vidinės politikos atitinkamos e, taikomos yra e, kurstoma baime. Kolega Obermeier, aš taip pat išnagrinėjau tuos atvejus, tačiau jie, yra, jie dar nieko neįrodo. Mes turime stiprinti Europos perspektyvą, mes turime greičiau ir racionaliau spręsti iškilusias problemas. E, todėl manau, kad visi turėtume būti suinteresuoti stiprinti tą europinę dimenciją ir tai turėtų būti vienas pagrindinių Europos parlamento interesų. Pranešėjas, kurį aš labai vertinu dėl jo kompetentingumo, e, puikiai padirbėjo, tačiau e, gaila, kad jis pakeitė savo poziciją ir šiek tiek pamiršo tą europinę perspektyvą. E, jis ją akcentuoja ne taip stipriai, kaip turėtų daryti. Todėl manau, kad turėtume atmesti jo pranešimą, nes mes visi tikimės, kad antrojo svarstymo metu e, bus stipriau atstovaujama Europos parlamento teisėms. Honorevole Mulder, un minutė. Dėkoju. Dabar ponas Mulder, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. mūsų frakcija ir aš pats turime savo poziciją. Judėjimo laisvė yra didžiulis pasiekimas pasaulyje ir daugybė šalių dar vis to siekia ir aš manau, kad mes turėtume eiti to keliu. E, tačiau kartais ne viskas pasiteisina ir suveikia taip, kaip mes norime. Dabartinis teisės akto projektas ir sustabdymo mechanizmas, jeigu kažkas nepasiteisins, mes galime imtis priemonių, kad nebūtų piknaudžiaujama sistema. Liberalų frakcijai tai yra labai svarbus klausimas. Mes galvojame, kad jeigu kažkuris šalis imsis priemonių ES valstybės narės atžvilgių, tai ES turi reaguoti tos šalies atžvilgių. Kitas klausimas yra deleguoti į teisės aktai. Kai mes kalbame apie teisės aktų aiškinimą, mes manome, kad deleguoti į teisės aktai turi uh, likti, nes jie yra labai svarbus instrumentai. Šis pranešėjo pasiūlymas yra primtinas, mes dėkojame pranešėjui už jo atliktą darbą ir tikimės, kad didžioji dalis parlamentarų galės pritarti šiam pasiūlymui. Dėkoju dabar ponas Pirker. Pone pirmininkė, kai Europos parlamentas 2010 metais palaikė vizų e, režimo e, atsisakymą pietričių Europos valstybėms, Europos parlamentas tą sprendimą priemė jį gerai apsvarstęs. Tačiau, kai dabar konstatuojame, kad prieglopščio prašymų skaičius iš to regiono taip išaugo, kad apie 16 procentų e, prieglopščio prašymų yra kilę iš E, pietričių Europos valstybių, tai mes į tai turime reaguoti. Ir tų prašymų skaičius padidėjo, pavyzdžiui, tokiose šalise kaip Vokietijoje, Austrijoje ir panašiai. E, ir dažnai tos tie prieglopščio prašymai neturi jokio pagrindo, todėl mes turime e, kažką daryti. Ir manau, kad pagrindinė priemonė siekiant kovoti su piknaudžiavimu prieglopščio politika yra e, būtent tos e, apsaugos sąlygos nuostata. E, tokiu būdu mes e, galime kovoti su tokiais prieglopščio praštais, kurie be jokio pagrindo pateikia prieglopščio prašymą ir kurie e, kurie naudojasi to, kad nėra pasirašta redmisijos sutartis su jų šalimis. Manau, kad e, šis teisės aktas nestabdys prieglopščio sistemos, bet kaip tik pagerins e, prieglopščio suteikimo procedūrą. Ir taip pat e, norėčiau pasakyti dar vieną dalyką. Manau, kad tas abipusiškumo principas yra sveikintinas. Manau, kad tai prisidės prie didesnio solidarumo tarp valstybių narių. Ačiū. Grazie, onorevole. Dėkoju. Dabar ponas Encijų vieną minutę. Kolegos ir bičiuliai, aš suprantu susirūpinimą, kurį išreiškė kolegos dėl įgyvendinimo aktų ir deleguotojų teisės aktų taikymo, taikant e, sustabdymo mechanizmą. Aš gerbiu kolegų nuomonės šiuo klausimu, tačiau aš turiu priminti, kad su taryba pasiektas susitarimas gali užkirsti kelią tai neligybės padėčiai, kurią paliečia daugybė mūsų piliečių. Žvelgiant į mūsų santykius visų klausimai su JAV ir Kanada. Toks sprendimas, toks pasiūlymas galėtų pagerinti Rumunijos, Bulgarijos, Lenkijos, Kipro ir Kroatijos piliečių padėtį, kurie yra diskriminuojami visų politikos srityje. E, nors tekstas nėra tobulas, siekiant solidarumo, aš norėčiau paprašyti jūsų kolegos jam pritarti. Ačiū. Dėkoju. E, ponas, ponė Gabriel, dvi minutės. Prezident, tu dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš visų pirma norėčiau uh, E, padėkoti mūsų kolegai Augustindės Demera už puikų darbą. E, aš e, dėkoju jam už tokį aktyvų darbą nuo pat komiteto, nuo pat pradžios. Vyko labai daug diskusijų, bet būtent šio pasiekto pranešimo dėka mes galėjome sutelkti dėmesį į mūsų ES kaip laisvės ir teisingumo erdvės pagrindinius principus. ES parlamento balsas taip pat turi būti išgirstas. Šiandien turime apibrėžimą, kuris leis ne tik mums dabar turėti aiškę tolesnę veiklos bazę. Mes numatome ne tik techninius e, principus, techninius e, rodiklius, bet taip pat ir duodame aišku politinį signalą trečiosiam šalėms. Ir tai yra mūsų pagrindinis kriterijus, pagrindinis mūsų tikslas. Būtent tokių paaiškinimų dėka mes galėsime užkirsti kelią visiems nepalankiems e, veiksmams. E, laikino sustabdymo mechanizmai turi būti taikomi vadovantis kriterijais, kuriuos mes susatme taip pat išanalizuojant kiekvieną atvejį atskirai. Tai yra vienintelė priemonė adekvačiai sureaguoti į e, migracijos rautų augimą, taip pat e, tai yra turimų priemonių pritaikymos tiklas. tikslas. E, mes tikimės, kad numatytasis abipusiškumo mechanizmas taip pat leis įgyvendinti didesnį efektyvumą, nes vieningi veiksmai ir valstybių narių solidarumas turi išlikti mūsų pagrindinė veiklos gairė. Ir šiandienos diskusija aiškiai parodė, mums reikia bendros vizų politikos, kurios priemonės būtų aiškiai apibrieštos. Lygiai taip pat mes, tik tai taip, atsiprašau, mes galėsime pasiekti savo tikslų. Dar kartą dėkoju e, pranešėjui už tai, kad leido mums galimybę, suteikė mums galimybę žengti svarbų žingsnį šią temą. Ačiū. Dėkoju. Ponas Protaševič, dvi minutės. Dziękuję pani przewodnicząca, panie komisarzu. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai. Diskusijos, kurios netrukus baigsis, labai aiškiai rodo, kaip sunku pasiekti kompromisą. Norėčiau pasveikinti pranešėją už kompromiso radimą, nors pats kompromisas nėra tenkinantis visus. Nepaisant to, jis yra vertas mūsų palaikymo. Leiskite man pasakyti, kodėl. Daugeliui ES piliečių atrodo, kad laisvas asmenų judėjimas yra vienas didžiausių pasiekimų. Šengeno idėja turi būti apginta nuo piknaudžiavimo. Turime pasirūpinti, kad europiečiai neprarastų savo tikėjimo esamais reglamentais. Dėl trečiųjų šalių piliečių įvažiavimo į ES be vizų ir be galimybės kreiptis dėl prieglopščio. Mes turėtume pasirūpinti, kad būtų imtasi veiksmų, siekiant apsaugoti Europos piliečių, o ne biurokratų interesus. Ir akivaizdu, kad Europos komisijos pečiams tenka labai didelė atsakomybė. Aš esu įstikinęs, kad komisija gali įgyvendinti šias užduotis, bent jau iki šiol jie rodė, kad yra pajėgi su tuo susitvarkyti. Laikinas bevizio režimo E, sustabdymas yra labai gera priemonė. Mes taip pat turėtume turėti galimybę sudaryti susitarimus su rytų partnerystės šalimis, nes jos laukia žingsnio iš mūsų pusės. Ir mes turėtume suteikti jiems galimybių taikyti bevizį režimą. Tai yra labai aiškus poreikis. Ačiū. Dėkoju. Dabar pereisime prie spontaniško pasisakymų procedūros. Ponas Pekola. Gospodine povjereniče Mimica, cijenjene kolegice i kolege. Komisijos nari Mimica, kolegos. Abipusiškumo principas arba vizų panaikinimo e, sustabdymas tokioms priemonėms galime pritarti, tačiau norėčiau įspėti apie griežtų priemonių taikymo pasiekmes. Laikinas bevizio režimo sustabdymas, jei po to, kai bus atliktas politinis vertinimas, tai gali sukelti pasiekmių politiniai aplinkai ir paveikti e, struktūrinį reformą vykdymą, ypač šalise kandidatėse. Tačiau būtų gerai e, sutrumpinti e, procedūras, kai yra svarstomi prieglopščio prašymai. Galime vadovautis Belgijos tvarka. Jie pristatė naujas procedūras dėl prieglopščio prašymo svarstymo, prieglopščio iš asmenų atvykstančių iš bet kurios valstybės pasaulio šalies, ypač šalių kandidačių. Taigi būtų gerai pasiūsti padrasinančią žinutę, teigiančią, kad ES sienos bus tos sienos, kurių neįmanoma įveikti. Ačiū. Dėkuoju dabar pana Liūnačiak. Dėkuoju ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, mano kolegė iš Žaliųjų Tatjana Štanoka jau sakė, kad mes žalieji nepritarsime šiam pranešimui, nes mes negalime pritarti tokiai politikai. Mes manome, kad čia turi įsikišti parlamentas pagal tas kompetencijas, kurias jam suteikia e, Lisabono sutartis. Aš norėčiau taip pat pabrėžti, kad Kosovo piliečiai yra vieninteliai Balkanų piliečiai, kurie apskritai negali keliauti. Tai yra vienas iš plėtros procesų pasiekimo. Taip pat norėčiau pasakyti vieną pastabą kolegai Obermeier. E, jūs kalbėjote apie šimtus autobusų, kurie e, tušti grįžta į vakarų Balkanų šalis. E, logiška kad atveža tie autobusai žmonės, o pagal laisvo judėjimo principą žmonės turi teisę pasilgti ilgesnį e, laiką Austrijoje ir aišku, kad tie autobusai grįžta nebūtinai su tais pačiais žmonėmis atgal. Dėkoju, toliau žodis teikiamas poniai Tomasič. Hvala lijepa. S obzirom na društvene izazove s kojima se Europa suočava zbog nekontroliranog priljeva doseljenika iz trećih zemalja te sve slabije integracije novih imigracijskih valova u europsko društvo mes kalbame apie naujųjų migracijos bangų silpnesnę integraciją. Todėl džiaugiamės, kad yra sukūriamas tam tikras apsaugos mechanizmas Europos migracijos politikoje. Nors iš esmės su tomis priemonėmis sutinku, manau, kad geriausias sprendimas būtų, jeigu kiekviena valstybė narė gyventų savo vizų režimą, nes uh, jam, e, jį apibūdina ne tik trečiųjų šalių e, piliečių teisė gyventi laisvai ir demokratiškai, bet e, tą nulėmė ir ekonominė raida, kuri ES nėra vienoda. Todėl aš norėčiau, kad Europos komisija atsižvelgtų į ypatingus istorinius, nacionalinius ir ekonominius ryšius, kurie egzistuoja tarp Kroatijos ir Bosnijos bei Hercegovinos. Ir uh, E, turėtų būti patvirtintas dvišalio susitarimo, leidžiančio lengviau pervažiuoti sieną žmonėms, kurie neturi Kroatijos paso prieimimą. Dėkuoju dabar ponas Vačiakovski. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Judėjimo laisvė Europos Sąjungoje yra vertybė. Tokia vertybė, tokia teisė naudojasi ir trečiųjų šalių piliečiai, tačiau ko stinga yra abipusiškumas. Kartais sudėtinga nuvykti į trečią šalį, neturint vizos. Taigi mes matome aišku diskriminacijos atvejį. Kai kurie asmenys imasi priemonių siekdami pakeisti esamą padėtį E, spaudžiant e, tokias trečias šalis e, panaikinti vizų reikalavimą. Aš manau, kad tam reikėtų pritarti. Grazie, onorevole Obermeier. Dėkoju, ponė Obermeier. Dėkoju, ponė pirmininkė net jeigu gerbiami kolegos Weinholz ir Lunaček nenori patikėti, yra taip, kad trečiųjų šalių piliečiai piknaudžiauja tiek ES e, prieglopščio sistema, tiek vizų režimo sistema. Dabar yra pas, e, patvirtintos naujos sąlygos, kurios, apsaugos sąlygos, kurios veiks tuomet, kai e, padidės prieglopšios prašytojų ar, ar migrantų skaičius. Jeigu atsiranda tokia sudėtinga situacija, nebereiks laukti, kol komisija priiminės sprendimą. Dabar mes galėsime. Uh, e, laisvai ir greitai pritaikyti vizų režimą prie esamos situacijos. Mes žinome pavyzdžių iš praeities, yra gerų ir prastų pavyzdžių, e, yra E, tokių pavyzdžių, kuomet buvo sudėtinga išprašyti tam tikrus piliečius iš mūsų šalių. Pone Obermeier, jums yra pateikta melinoji kortelė. Ar jūs atsakysite į klausimą? Ponios Lunačiak klausimą. Aš esu ponė Lunačiak. Pone Obermeier, jūs ką tik tvirtinote, kad tūkstančiai Austrijoje piknaudžiavo prieglopščio teise. Tai yra netiesa. Austrijoje prieglopščio prašytojų skaičius e, ženkliai sumažėjo. Jeigu jūs kalbate apie Europos prieglopščio suteikimo sistemą ir migracijos sistemą, jūs pats nežinote, apie ką jūs kalbate, nes ES dėja nėra bendros prieglopščio sistemos. Visos ES valstybės turi savo skirtingą vieningas sistemas ir mums reikia tos vieningos sistemos, o ne atskirų sistemų. Mes čia kalbame apie žmonių teisę keliauti, o e, ne apie kažkokias nuostatas, kurios eina netinkama linkme. Danke, Frau Präsidentin, für die Dėkoju pirmininkė už tai, kad paaiškinote. Mano pavardė Obermaeris, ne Ulmer. Tai ne klausimas, tai yra konstatavimas, ką jūs sakote, kolegė Lunačit. Lunaček nenori suvokti, kad vizų režimo Europoje ir Austrijoje yra piknaudžiaujama. Ir tai yra matyti iš pranešimo. Pranešimas sako, kad mes neturėtume piknaudžiauti šio režimu ir tuo susirūpinę piliečiai. O sprendimas, kuris čia siūlomas, Pone Lunačiak nepatinka ir mes žinome jos poziciją, aš žinau savo, o aš turiu savo poziciją. Tokia yra demokratijos esmė, kiekvienas gali turėti savo nuomonę. Dėkoju, sako pirmininkė, dabar kalbės komisaras Minka. Thank you very much, honorable members. Labai ačiū, gerbiami nariai. Nežiūrint problemų susijusių su abipusiškumo mechanizmais, aš apie juos kalbėjau pradžioje Dabar norėčiau pakalbėti apie šio kompromiso teigiamus elementus ir paminėsiu tai, kad dabar egzistuoja suspendavimo mechanizmas, kuris e, užtikrina mūsų vizų politikos patikimumą. Taip pat turime priemonę e, kovodami su piknaudžiavimu. Noriu patikinti Jūs, kad šis mechanizmas yra paskutinė priemonė ir kad komisija užtikrins, jog e, jis bus pasitelktas tik tada, jeigu bus patenkintos visos sąlygos. Parlamentą reguliariai informuosime apie įvairius žingsnius, kurie yra susiję su dviejų mechanizmų įgyvendinimu. Aš žinau, kaip svarbu užtikrinti be vizės kelionės Šengeno zonoje ir e, tarp mūsų artimiausių kaiminių ir partnerių. E, Bevizis režimas, e, jo užtikrinimas buvo ilgo proceso sėtingo išdava, dėl to mes norėtume, nenorėtume jo atsisakyti, neišnagrinėję labai atidžiai visų priežasčių. Dabar keletą žodžių dėl vizų politikos vakarų Balkanų šalių atžvilgių. Pirmiausiai, suspendavimo mechanizmas nėra priemonė skirta konkrečiai vakarų Balkanų šalims. Tai yra bendro pabudžio priemonė visoms šalims, kurioms taikomas bevizis režimas su Šengeno zona ir gali būti pritaikytas bet kuriai iš šalių, įskaitant e, šal, e, visas šalis, kurioms bus taikomas bevizis režimas ateityje. Tačiau situacija vakarų Balkanuose reikalauja mūsų ypatingo dėmesio. Tai yra susijęs su poveikiu ES plėtros politikai, vizų režimo liberalizavimu ir prieglopščio politika bei praktiką. Kita vertus, matome, kad e, nors e, aukštas skaičius yra prieglošio prašyto iš vakarų e, Balkanų šalių, bet tas skaičius mažėja. Kalbu apie vakarų Balkanų piliečius, kurie prašo prieglošio. E, valstybės narės e, kviečiamos atidžiai sekti situaciją ir ieškoti sprendimo. E, būdų. E, esant suspendavimo mechanizmui, vis tik tai negalime e, atmesti galimybės, kad jeigu dabartinė situacija E, išliks viena ar kelios šalis gali panaudoti šį mechanizmą, tačiau reikia, reikia aiškiai sakyti, kad e, to mechanizmo panaudojimas nereikš, kad automatiškai bus e, nutrauktas bevizis režimas. Komisija įvertins, ar laikomasi visų mechanizmo reikalavimų ir taip pat įvertins, ar pakankamai rimta yra situacija. Parlamentas bus informuotas apie situaciją visos procedūros metu. Ačiū. Grazie, ora la parola al relatore. Dėkojame dabar, kalbės pranešėja Dijas Demera. Dėkoju pirmininkė, dėkoju taip pat ir visiems kolegoms, kurie praturtino diskusiją savo pasisakymais. Tai įrodymas, kad tema labai svarbi. 18 kolegų pasisakė šiuo klausimu ir dalyvavo sažiningoje demokratinėje diskusijoje. Noriu visiems jiems padėkoti už dalyvavimą. Noriu padėkoti ir tiems, kurie paremė mano pranešimą, ir tiems, kurie kritikavo, išreiškė abejonių. Noriu pakomentuoti komisijos pasisakymą ir užduoti jai klausimą. Pomenė komisarė Mimika. koks yra teisėtumas ir kas nusprendžia, ar tai teisėta ar ne, ar komisija, ar parlamentas, ar taryba. Komisija paskelbė komunikatą, pažadėjo paskelbti tokį komunikatą šią temą, tačiau jūsų teisinis vertinimas mums nėra priimtinas. Mes nemanome, kad toks teisės akto pasiūlymas turėtų remtis tokiu pagrindu. Deleguotieji aktai, gyvendinimo aktai čia yra supainiojami. Mes nesutinkame su jūsų vertinimu. Kitas dalykas, kurį noriu pasakyti po jūsų antrojo pasisakymo punkto arba atsakydamas į jį. Ar jūs apskritai nepritarėte šiam pranešimui, ar nepritarėte tik tai tam tikroms jo dalims? Ar jūs nepritarėte tam, kas susijęs su suspendavimo mechanizmu? Jūs tai labai gerai pavaizdavote. Ar nepritarėte dėl abipusiškumo? Ar nepritarėte jam iš principo, ar nepritarėte tai teisiniai formuluotėjai, kuri čia buvo pasirinkta? Taigi, komisarė, aš galiu pasakyti, kad jūsų pasisakymas tikrai neatnešė jokio teisinio aiškumo į šį klausimą. Greičiau priešingai. Dabar atsakysiu poniai Malmström, ji tikrai labai atidžiai sekė šio dokumento rengimą ir tikrai noriu jai padėkoti už bendradarbiavimą. Komisijos vaidmuo, diplomatinis komisijos vaidmuo pastaruoju metu yra labai sustiprėjęs. Balkanų regionais, tiek rytų, tiek vakarų Balkanai. Su tuo tiesiogiai nėra kažkaip susiję. Mes siūlome solidarumo reglamentą ir siūlome, kaip reaguoti tais atvejais, kai to solidarumo trūksta. Norėčiau paminėti, kad ir keturias pavardės, labai svarbės pavardės. Kai rengiau šį pranešimą, galvojau apie Kroatiją, apie Kiprą, apie Čekiją, Bulgariją, Rumuniją ir Lenkiją. Ir būtent jiems visiems aš linkiu solidarumo ir to abipusiškumo principo taikymo. Ačiū. Komisario, eh, mm, vuole forse intervenire? Prego. Se vuole. Ko, eh, jeigu norite komisijos nari, galite atsakyti. Labai ačiū, gerbiama vicepirmininkė. Gerbiamas pranešėjau. Norėčiau e, kai ką aiškiai pasakyti. Komisija labai stipriai remia abipusiškumo mechanizmą, e, tokį, koks pasiūlytas reglamente. Tačiau mes nesutinkame su teisiniu sprendimu, teisiniais mechanizmais skirt tais e, abipusiškumo principų įgyvendinti realiai. Ta pati galėčiau pasakyti apie suspendavimo mechanizmą. Visiškai komisija pritarė jam, galvoju apie uh, abu elementus, tiek politinį, tiek institucinį kontekstą ir teisinį kontekstą. Gerbiamas pirmininkė, aš sutinku su tuo, kad dar turime galimybių diskutuoti toliau ir siekti susitarimo šiuo klausimu. Norėčiau dar kartą Jums padėkoti už Jūsų pastangas, Jūsų darbą e, per ilgas darybas ir dėkoju Jums už pasiektą kompromisą. Labai ačiū. Prego, prego relatore. Pues. Pranešėjas. Dėkoju, komisarė. Norėčiau padėkoti Jums už paaiškinimą. Manau, kad jis yra tinkamas ir dėkoju Jums už pastangas atstovauti komisijos pozicijai. Na, Jums teko gana nelengvas vaidmuo, Ja, žinau, kad jūs stengiatės paremti ponę Malmström. Ir aš tikrai labai vertinu jūsų nepriklausomumą kaip komisaro. Tačiau niekiek nebejoju, kad tėvinėje jums dėl to kils šiokių tokių sunkumų. Jums tikrai bus sunku atstovauti šiai pozicijai savo šalyje. Todėl aš tikrai linkiu mums visiems geresnio suartėjimo, uh, šiuo klausimu ir tikiuosi, kad mums pavyks rasti priimtiną teisinį pagrindą tiek suspendavimo, tiek abipusiškumo mechanizmo taikymų. Ačiū. Komisario vuole mm, intervenire, no? Komisarė, ar jūs norėtumėte dar kartą ką nors pasakyti? Ne. Tuomet šią diskusiją baigsime. Balsuosime ketvirtadienį. O dabar pertrauka iki 12 valandos.